Okay, I think uh, last time we were more than an hour. Pastarąjį kartą posėdžiavome daugiau nei e, posėdis e, užsitęsė ilgiau nei valandą laiko, taigi manau, kad šį kartą negalime taip elgtis. Pradėkime nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Buvo pateiktas prašymas svarstyti ponios Vaiderės pranešimą anksčiau nei numatyta, tai septintai klausimą pradėsime svarstyti po pirmininko pranešimo, ar pritarėte tokiam darbo tvarkės pakeitimui. Tuomet galime jį patvirtinti. Taip pat jums išdalintas lapkričio penktosios dienos posėdžio protokolas, jam taip pat galime pritarti ir jį patvirtinti. Pastarąją savaitę daug įvykių neturėjome, taigi pirmininkės pranešimų bus nedaug. Praėjusią savaitę Strasbūrių svarstėme du pranešimus, Pondonską ir pono Tavarės. Žmogaus teisų tema taip pat buvo įteikta Sakarovo sąžinės laisvės premija. Taip pat vyko bendras posėdis kartu su AFEDEVE ir DRA komitetais ir buvome susitikęs, tiksliau bus nu, numatomas bendras posėdis kitą savaitę ir e, diskusija su Sakharovo premijos laureatais, tačiau dėja jie negalės atvykti į šią diskusiją. Taip pat noriu Jums pranešti, kad iš Irano gavome teigiamų žinių nuo spalio 17 dienos viena iš e, Sakarovo premijos laureatų buvo paskelbusi bado streiką ir jos sveikata tikrai yra sunkios būklės, sveria tik 43 kg. Streiko priežastis buvo ta, kad jai buvo draudžiama sustikti su šeimais, matyti su vaikais, nes jiems taikomi e, judumo pribojimai. Prieš kelias savaitės jį gavo leidimą susitikti su e, šeimos nariais ir e, Europos parlamento ryšių su Irano delegacija lankėsi jos įkalinimo vietoje ir susitarė su Irano valdžia, kad e, šeimos nariams nebūtų taikomi pribojimai judėti. Bet noriu teikti informaciją apie mūsų bendradarbiavimą su nevyriausybėmis organizacijomis, kurios gauna paramą iš ES, vystyti savo veiklą visame pasaulyje. Taip pat e, e, remiame tų organizacijų veiklą, stiprinant pilietinę visuomenę. Ir vyks atitinkami renginiai kitą savaitę, jie yra atviri, jeigu turite laiko, galėsite sudalyvauti. Pastarąją savaitę buvo priimtas e, tarp frakcijinis sprendimas dėl skubos tvarka svarstytinų klausimų. Skubos tvarka bus svarstoma padėtis Kongo demokratinėje respublikoje. Taip pat labai gerai, kad šiandien rengiami šie klausimai ir galėsime pasirenkti e, būsimai diskusijai. Taip pat uh, aptarsime nelaimingą atsitikimą Bangladeše, kuomet kilo e, gaisras tekstilės fabrike. Aš e, manau, kad tokius klausimus reikia svarstyti ne tik e, tuomet, kai pateikiama atitinkama informacija žiniasklaidoje, tačiau reikia kalbėti apie būtinybę užtikrinti darbo saugos sąlygas deramas. E, taip pat noriu pranešti, kad buvau susitikusi su Ahmadėjo musulmonų bendruomenė iš Bangladešo. Šios bendruomenės e, dvasiniai lyderiai privesti gyventi užsienyje, taip pat Europoje. Mūsų susitikusi su šios e, bendruomenės dvasiniu vadovu. Praėjusią savaitę apsvarstėme su juo religijos laisvės e, problemas Bangladeše. Europos Sąjunga rengia atitinkamas gairias ir pasiūlymus, kai e, jo paklausiau, ko palinkėtų mūsų žmogaus teisų pakomitečiui E, ir ką jis manytų, pavyzdžiui, dėl Pakistano, e, kaip reiktų gerinti situaciją, jis mane, kad pirmiausiai reikėtų stiprinti demokratinės visuomenės struktūras ir atskirti valstybę nuo religijos, e, valstybinės nuo religinių institucijų. Kaip tik atvyko ponė Vaiderė, galėsime pradėti svarstyti jos pranešimą savo iniciatyvą ekonomikos ir finansų krizės poveikis žmogaus teisėms. Vyko pirmasis svarstymas šio prašymo tuo metu. Jis buvo parašytas tik angliškai, dabar jau yra išverstas į visas oficialiasias kalbas. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi gruodžio 12 dieną vidurdienį. Po to užsienio reikalų komitete vyks balsavimas, jeigu vyks, viskas vyks sklandžiai, vasario 5-7 dienomis Strasbūrė turėtų šis pranešimas pat būti e, teikiamas, o tvirtinamas kovo mėnesio plenarinėje sesijoje. Turime taip pat atstovų iš EIVT, e Michael Swan, šešėliai pranešėjai, ponė Veržė ir kiti veikiausiai greitų laikų prie mūsų prisijungs. Pone Vaiderė, galbūt dabar jums suteiksiu žodį įžangai, prašau. Uh, uh, uh, Dėkuoju. Norėjau apie Latvijos situaciją tart porą žodžių. Latviškai tarti porą žodžių. Pone pirmininkė, Mano pranešimas dėl žmogaus teisų padėties ir ekonominės e, krizės poveikio buvo pateiktas iš pradžių kompetitypiam komitetui. Aš dirbau kartu su Sara prieš pranešimą, o paskui e, da, tobulinime pranešimą. Iš tikrųjų, šį pranešimą renkti buvo įdomu, nes tai buvo kažkas naujo nes finansų krizė labai mm, stipriai mūsų visus supurtė, tai yra beprecedentinio masto krizė. Jos poveikis yra daugelypis. Jis turi poveikio daugelį, tai, tai turi poveikio daugelį sektorių, skaitant ir žmogaus teisės. Ekonominė krizė paveikė mus visus. Visuose pasaulio regionuose mes pajutome šią krizę. Mano pranešimo tikslas yra įvertinti krizės poveikį trečiosioms šalims ir daugiausia dėmesio skyriau mažiausiai vystyvyščiusiams ir skurdžiausiams šalims. Na, suprantu, kad problemų yra daug ir Europoje dėl krizės, tačiau šiame pranešime mes negalėjome aptarti situacijos Europoje, kadangi mes savo pakomitetį skirime didžiausią dėmesį trečiosioms šalims. Tai ir buvo mano pranešimo svarbiausia tema. Yra tokių šalių, kuris sukentėjo labiausiai, be abejo. Tos šalis e, nebegali, pažiūrėjau, eksportuoti savo produktų, nes nebėra paklausos. Tos šalis labai įsiskolinosios, e, labai sumažėjo tiesioginės užsienio investicijų, labai sumažėjo lėšų vis, oficialiai vystomai pagalbai skiriamų. Tai štai tos šalis tikrai yra daugeliu būdų nukentėjusius. Norėjau pasakyti, kad finansų ir ekonominė krizė yra glaudžiai susijusi su daugeliu kitų aspektų. E, pavyzdžiui, su maisto krize, energetikos krize, socialinėmis problemomis. Tai yra iš tikrųjų daugelybė problema ir tą ir bandžiau pabrėžti savo pranešime. Aš e, štai rašau, kad ši krizė turėjo poveikį žmonių socialinėms, politinėms ir ekonominėms teisėms mažiausiai išsivyščiusiuose šalyse. Problemos turi būti sprendžiamos skatinant ekonomikos augimą ir siekiant abipusiai naudingų komercinių santykių. Ten reikalinga kurti naujas darbo vietas, pagerinti darbo sąlygas ir gyvenimo sąlygas. Mano siūlymas būtų toks. Besivystančios šalis turėtų naudotis bendrųjų preferencijų sistema, kuri, kurią teikia ES. Tai galėtų padėti pagerinti ekonomiką ir konkurencingumą. E, žmogaus teisų klausimai negali būti išsprendžiami vien tik ekonominėmis priemonėmis. Ateityje, kad būtų galima užtikrinti augimą, mes turime investuoti į švietimą. Tai yra viena iš žmogaus teisių, taip pat savaime. Savo pranešime aš primenu, kad e, bendrasis švietimas pra, kuris buvo siūloma įdėkti iki 2000-ųjų, e, tos programos tęsiasi. Ir, ir turime pasakyti, kad daug vaikų e, tose mažiausiai išsivyščiusiuose šalise tebėra už švietimo sistemos ribų. Vaikai dažniausiai būna net nepradėję lankyti mokyklos. Jie e, patenka į darbo rinką, dar būdami vaikai. Daugiau kaip 100 milijonų vaikų nuo 5 iki 14 metų yra priversti e, eiti dirbti. Yra tokių vyriausybių, kurios bando nustatyti prioritetus, e, yra stengiuosi identifikuoti labiausiai pažeidžiamus. 1,2 milijonų žmonių pagal Pasaulio banko duomenimis gyvena ypač skurdžiai. Jie gyvena mažiau negu už dolerį per dieną. 200 milijonų žmonių neturi darbo, neturėjo 2012 metais. Tai yra 27 milijonais daugiau negu 2008 metais. Mes jaučiame didžiulį susirūpinimą dėl labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių žmonių, tokių kaip vaikų, moterų ir pagyvenusių žmonių. Būtent dėl to savo politinėse rekomendacijose aš teigiu, kad tos žmonių grupės turi būti laikomos prioritetinėmis savo šalių vyriausybių. Tai yra tas pranešimas, kur yra pabrėžiama, jog stebėjimas, apsauga ir žmogaus teisų įgyvendinimas yra kiekvienos pasaulio vyriausybės pareiga, netgi ta, ta, netgi tada, kai mus purto tokia didžiulė krizė. Vyriausybės turi įdėkti tokias priemonės, kurios sudaro žmonėms sąlygas naudotis teisiniais instrumentais ir institucijomis, nes yra iš tikrųjų labai svarbu, um, kad būtų tokiomis aplinkybėmis taip pat įgyvendinami tinkami teisiniai principai. Socialinės apsaugos sistemos taip pat labai svarbios ir naudingos labiausiai pažeidžiamus grupėms, tačiau tuo pat metu turime raginti žmonės gerinti E, darbo našumą, nes tai padidina jų pajamas. Energetika ir prieiga prie energetikos resursų yra e, labai svarbu. 1,3 milijardo žmonių neturi galimybės gauti e, energijos resursų, ypač elektros. Tų sistemų, energetikos sistemų prieinamumas sumažintų skurdą, pagerintų darbo sąlygas, tai taip pat pagerintų mikro įmonių vystimasi. Tuo pat metu norėčiau pabrėžti, ką ES galėtų nuveikti. Būtų iš tikrųjų labai svarbu, kad visos valstybės narės laikytųsi savo dvišalių ir daugiašalių įsipareigojimų susijusių su visomaisiais tikslais. Tačiau, tačiau tai nėra vienintelis tikslas. Taip pat labai svarbu tinkamai reaguoti į krizę, svarbu koordinuoti mūsų vystomąją politiką, kuri būtų pagrista žmogaus teisų gynimu. Mūsų tuomet vystomoji pagalba būtų efektyvesnė. Sutinku, kad ES turėtų kreipti didesnį dėmesį į mažiausiai išsivyščiusią šalis. Turėtume raginti besivystančias valstybės e, savo biudžeto kiek didesnę dalį skirti socialinės apsaugos ir socialinio vystimosi problemoms spręsti, geriau saugoti pažeidžiamiausias savo visuomenės grupės. Taip pat svarbu pasakyti, kad svarbu yra ir politinės iniciatyvos. Stavros Lamrinidis e, turės savo pranešimą minėti šios iššūkius. Žmogaus teisių nuostatos daugia šalėse ir dvišalėse sutartyse taip pat turi būti keliamos į pirmą vietą. E, manyčiau, kad turime remti jungtinių tautų socialinių vystimosi fondą, fondo idėją, nes tas fondas bus teigiamas jungtinių tautų. Finansinių sandorių mokestis taip pat turėtų būti ta priemonė, tai būtų gera priemonė spręsti toms problemams, kurias čia paminėjau. Gerbiami kolegos, ir toliau dirbu prie šio pranešimo, būtent dėl to laukiu jūsų E, komentarų, pastabų, laukiu jūsų pakeitimų. Mes jau turime vieną pasikeitimą nuomonėmis prieš keletą savaičių ir kol kas komentarų ar pakeitimų siūlymų nesulaukiau, bet tikiuosi, kad jūs man jų pateiksite. Norėčiau tikrai sužinoti, ką jūs manote apie tą pranešimą. Ačiū šešėlinėms pranešėjams ir e, laukiu vaisingo bendradarbiavimo su jumis. Dėkoju. Thank you, uh, Madam Vaidė. Ačiū, ponė Vaiderė. Šešėlinė pranešėja Marija Kristin Viržė dabar kalbės. E, merci, Labai ačiū poniai Vaideriai už tokį greitą pristatymą. Atsiprašau, nes paskutinio posėdžio metu manęs nebuvo. Tad jūsų pranešimo iki šiol neturėjau laiko paskaityti, o dabar labai atidžiai ir susidomėsiu perskaitysiu. Tačiau norėčiau keletą tokių šanksinių pastabų išsakyti. Jūsų E, pristatymę mane kai kas trikdo. O būtent jūs atsisakote bet kokios atsakomybės e, dėl vyriausybės reakcijos į ES arba į e, šalis partnerės. Kalbant apie atsakomybę socialinę, ekonominę, tad mano frakcijai šita vyriausybių reakcija, ypatingai tų valstybių narių, kurios eina ES sudėtį, yra esminė siekiant tas socialinės ir ekonominės pasiekmes kažkaip tai pataisyti. Tačiau, kaip žinome, vyriausybės kaip tik tais padarė rimtesnės tas pasiekmes, vietoj to, kad būtų jas kažkaip tai sušvelniusios. remdamasi tą pačią logiką pasakysiu, kad jūsų pranešimas kol kas yra labai mm, dikotomiškas, sakyčiau, kad nėra numatyta santykių tarp ES ir kitų šalių ES požiūris į ekonominius santykius yra būtinas, e, nes tada būtina, būtina žinoti, kaip įreaguoja į vargingiausias valstybės. Pavyzdžiui, praeitą savaitę mes balsavome dėl sutarčių, sutarimų su Latino Amerikos šalimis ir jeigu ne, atitinkamai ne, nesureaguosime, tai nesuteiksime priemonių sureaguoti dėl ekonominių ir socialinių pasiekmių, kurios gali kilti tose šalyse. Man atrodo, kad jūs pabrėžėte ekonominių e, ir socialinių klausimų svarbą, kad jie tokie patys svarbus kaip ir politiniai ir, ir ekonominiai klausimai. Viename paragrafe mačiau, kad jūs kalbate e, apie pasiekmes išplaukiančias iš politinių teisių, tačiau manau, kad tai yra teigiamas dalykas, sakykime, arabų pavasaris, nes būtent ten buvo problemų, ekonominių, socialinių problemų ir dėl to jie pradėjo e, kitų teisių savo reikalauti, civilinių. Taigi pasiekmes, kaip matome, yra teigiamos e, ir jos būna teigiamos, jeigu mes sugebame tuos judėjimus kažkaip tai e, teigiamai e, nukreipti. Ir kol kas ES tokios žinios nepaleido būtent Magrebo šalių atžvilgių, tad tikrai pateiksiu Jums kai kurių pasiūlymų ir aš manau, kad turėsime dar diskusijų šią temą. Tikiuosi, kad kiti kolegos galės taip pat įsijungti į diskusiją ir sakys įdomių minčių ir tada mes galėsime susidaryti tokį, na, jeigu jau ne konsensinį vaizdą, tai bent jau tokį vaizdą, kuriam visi pat pritartų pritartų tokia labai svarbia tema ir aktualia. Thank you. I just learned that the shadow from the socialists is on mission from the other. Šešėlin, e, socialistų šešėlis pranešėjas yra išvykęs į misiją. Apie kitus neturiu informacijos, tikiuosi, kad e, padėjėjai perdos informaciją, kad reikia pasiraitoti rankovės Atliekam darbus, nes pakeitimų teikimo terminas gruodžio 12 dieną baigėsi. Jei teisingai suprantu, ponia Vaiderė, vystimosi komitetas jau gruodžio 18 dieną balsuos dėl savo nuomonės. Jūsų klausydamasi susidariau įspūdį, kad kuomet bus patvirtintas visas pranešimas, e, yra labai svarbu pristatyti kuo plačiau jame pateikiamas rekomendacijas, atkreipti kitose komitetuose dirbančių e, kolegų dėmesį, pavyzdžiui, paskelbti atinkamą informaciją komitetų vadovo sueigoje. Ir manau, kad šis prašymas turi būti išsiųstas tiek vystymosi komitetui, tiek INTA, tiek AFET komitetams. E, kadangi pastaruoju metu vis daugiau girdime informacijos apie tai, kad e, žmogaus teisės taip pat svarbios ir šių komitetų veiklai svarstant e, juose atitinkamus klausimus, pavyzdžiui, klausimus susijusius su vaikų darbu. Ir būtina paraginti kitus komitetus laikytis integruoto požiūrio, jūsų pranešimu būtų galima to pasiekti. Jūs minėjote apie naują jungtinių tautų socialinės plėtros fondą. Ar teisingai supratau, kad jungtinės tautos tokį fondą steigia šiuo metu? Galbūt taip pat galėtume e, parekomenduoti ES pareikšti savo paramą šiam fondui nešti atitinkamą indėlį, tačiau reikėtų pagalvoti, iš kokios ES biudžeto eilutės tą būtų galima padaryti. Pone Vaiderė, aš manau, kad mums reikia surinkti daugiau informacijos šiuo metu apie visus šios planus ir tuomet žiūrėtume, ko būtų galima imtis. Ponas Svon, Europos išės veiksmų tarnybos vardu, ačiū, ponė pirmininkė. Thank you. Prieš mėnesį pirmą kartą pasikeitėme nuomonėmis dėl šio pranešimo, pareiškiau tuomet preliminarius pastebėjimus. Dabartinėme etape norėčiau pakartoti Europos išės veiksmų tarnybos padėką, paniai Vaideriai, štai, kad ėmėsi sudėtingos temos, todėl kad e, ši tema apima labai daug mūsų politinės veiklos aspektų. Kiek suprantu, politinėms frakcijoms yra pakankamai sudėtinga sudarinti pozicijas, nes e, <clears throat> kalbama daug maž apie viską. Apie įvairias mūsų veiklos rytis. Tema yra ypatingai svarbi. Buvo Vakar tą supratau, dalyvaudamas jungtautų forume e, verslui ir žmogaus teisėms, kuris vyko Ženevoje ponas Van e, Herdenden, kuris yra sąžiningo darbo asociacijos, tinkamo darbo asociacijos vadovas, jis e, kalbėjo apie krizės e, poveikį pasiūlos grandiniai dėl pagrindinių rinkų svyravimų ES ar kitų didesnių rinkų įmonėms sunku planuoti savo veiklą, todėl viską bandome vykdyti trumpiausiais terminais ir mažiausiamis sąnaudomis, dėl to blogėja darbuotojų darbo sąlygos, darbuotojai yra samdomi trumpam laikui Ir tai galima būtų apibūdinti kaip tiesioginį finansinės ir e, ekonomikos krizės poveikį žmogaus teisėms. Ir e, blogiausiais atvejais. Jūs taip pat minėjote atitinkamus pavyzdžius, e, smarkiai sumažinami atlyginimai ir vyksta įvairūs įvairios nelaimės, žūsta darbuotojai įmonėse. Aš manau, kad e, daugumo priešme minimų aspektų nepriskiriami ES įgaliojimo sryčiai, negalima kontroliuoti trečiųjų šalių veiksmų, švietimo, vaikų teisų apsaugų, moterų įtraukties į socialinį dialogą, vyresnio amžiaus žmonė, žmonių problemų negalime spręsti trečiosiuose šalise, tačiau savame suprantama galime imtis daryti kažkokią moralinį įtaką, nors konkrečių priemonių tam neturime. Galėčiau paminėti tokią naujovę kaip įmonių socialinė atsakomybė E, traukiant atitinkamą straipsnį į su ES pasirašomų laisvos prekybos susitarimų nuostatas. Kitas aspektas susijęs su ES veiksmais kovojant su prekyba žmonėmis. Komisijos narė Malstrom yra pareiškusi labai ryštingą poziciją nukreiptą prieš tokią šio laikinės vergovės formą. Taip pat e, prašme kalbama apie plėtinės visuomenės organizacijų pajėgumų didinimus. Europos Sąjunga šiam klausimui teikia pirmenybę arba teikdama tinkamą finansavimą. Taip pat uh, atstovas, vyriausias įgaliotinis žmogaus teisų klausimais, e, to užsijima, kaip žinote, taip pat suteikime plėtinės visuomenės organizacijoms atitinkamas platformas, plėtodami visapusišką partnerystę su šiomis organizacijomis, aiškiai parodydami, kad e, jos yra lygiavertės partnerės ir mes nelaikome jų uh, priemonėmis, kurias galima pasitelkti, kad įgyvendintume vienokią ir kitokią ES politiką, dirbame kartu su šiomis organizacijomis, o ne tik, o ne jomis naudodamiesi. Taip pat noriu dar kartą pabrėžti Europos Sąjungos vyriausiojo galiotinio žmogaus teisų klausimais Tavros Lambrinydis vaidmenį. Jis e, daug pastangų deda nagrinėdamas e, krizės poveikį žmogaus teisėms, atkreipė dėmesį į žmogaus teisų užtikrinimo svarbą mūsų santykiuose su pagrindiniais partneriais. E, neseniai es dialogose su šiais svarbiausiais partneriais jis atkreipė dėmesį, iškėlė šios klausimus ir skiria jiems visapusišką dėmesį. Kaip minėjau, ši tema yra pakankamai sudėtinga, siekiant ją apreipti visais aspektais, tačiau nepaisant to nekantrai laukiame, kol bus pateikti pakeitimai šiam pranešimui ir vėliau galėsime juos išsameu pakomentuoti. Ačiū ponui Swan ar ponė Vaiderė norėtų apibendrinti diskusiją. Paldies, priekšsēdētāji. Dėkoju, ponė pirmininkė. <clears throat> Ačiū ponė Veržė, ponui Suon už jų vertingus komentarus, jūs atkreipsiu dėmesį. Norėčiau taip pat pasakyti, kad pranešimo projektas gali būti vertinamas iš daugelio požiūrių taškų. Pone Veržė, yra daug dalykų, ir aš nepaminėjau, yra daugelis dalykų vyriausybių pasaulio, kur nepaminėjau. Ponas Vongi sako, kad mes neturime <clears throat> pakankamai priemonių, kad tuos vyriausybės galėtume trečiųjų šalių atitinkamai paveikti. Tai rodo, kad klausimas tikrai komplikuotas. <clears throat> Savo pranešime Aš sakau, kad reikia raginti tas vyriausybės atkreipti dėmesį į jų šalies pažeidžiamiausias visuomenės grupės, kad tie žmonės būtų tinkamai apsaugoti. Jūs siūlote pabrėžti kai kuriuos iš aspektų savo pakeitimuose. Aš su džiaugsmu tai padarysiu. Tuomet um, dar galėsime papildomai padiskutuoti apie tai. Kad dėl kitų priemonių, kurias turėtų paremti um, Europos Sąjunga, pavyzdžiui, jungtinių tautų tam tikros priemonės. Dėl to turime dar sutarti, kaip tai galėtų būti daroma. Stavros Lambrinidis lankėsi taip pat mūsų komitete ir aš jo paklausiau, ar būtų galima gauti duomenų susijusių su atskirais regionais. Tai mums padėtų suformuluoti tam tikras specifines rekomendacijas. Kolega Lambrinitis sakė atsižvelgsęs į šį klausimą ir jis aiškino, kur tos duomenys būtų galima gauti ir, ir kokius. Aš su ponu Lambriničiu palaikau puikų bendradarbiavimą šio pranešimo rengimo klausimu. E, jeigu mums pavyks bent keliams šimtams tūkstančių žmonių pagerinti gyvenimo sąlygas, tai tuomet galėsime sakyti, kad dirbta buvo netuščiai. E, laukiu jūsų pakeitimų ir tolesnių diskusijų su jumis, gerbiami kolegos. Dėkoju. Ačiū. sėkmės rengiant toliau pranešimą. Ir manau, kad sutilpsite turbūt į skirtą laiką pranešimui parengti. Ačiū. O dabar periname prie klausimų. Žmogaus teisų padėtis Kinijoje. Šiemet tai yra antrasis to paužio klausimas. Mes dirbame taip pat Europos parlamente. E, kolega Belder yra pranešėjas šiuo klausimu. Norėčiau pasakyti, kad mes dirbame su visais strateginiais savo partneriais, kalbėdami apie žmogaus teisų patirtį. Mes nedirbame kaip nors selektyviai. Vyksta klausimai ir keitimais nuomonėmis su visa eile šalių. Tačiau šį kartą mūsų posėdis susitelks prie Kinijos problematikos. Kokia tas žmogaus teisų padėtis ten yra, e, kelime klausimą, ką būtų galima pagerinti ES institucijose, kad žmogaus teisų dialogas būtų geresnis. Yra E, ir su kitom šalim panašių diskusijų dėl žmogaus teisų padėties. Mes e, iš tikrųjų norime, kad mūsų darbas prisidėtų prie žmogaus teisų padėties gerėjimo Kinijoje. Mes taip pat žmogaus teisų pakomitetyje keletą metų jau bandome nusiusi delegacijas į Kiniją, kad galėtume padiskutuoti su vietos valdžia ir su pilietinės visuomenės atstovais. Tačiau kol kas mums nepavyko tos delegacijos nusiųsti. Aš praeitą mėnesį lankiausi Kinijoje. Aš vykau kaip žaliųjų frakcijos narė, nes kitų mano frakcijos atstovų ten nebuvo. Vizitas buvo iš tikrųjų labai įdomus. Ir manyčiau, kad ir toliau bandysime gauti Kinijos administracijos kvietimą, kad galėtume joje apsilankyti artimiausiais metais. Mes e, turime visą sąrašą žmogaus teisų pažeidimo Kinijoje. Ir mes nulatos kalbame apie šias problemas. Į kai kurias problemas tengiamės ypač atkreipti didelį dėmesį. Mes šiame posėdėje stengsimės irgi apimti kuo daugiau tos problematikos. Turime šiandien posėdėje du dalyvaujančius ekspertus, daktaras Yang Džiangli, jis kalbės apie Thank you. Na, žinote, sako pirmininkė, diskusijų buvo tiek daug, kad esu pasimetusi savo dokumentų rinkinį, bet ne visiškai. Grįšime <laughs> netrukus prie darbaus darbo. Taigi, daktaras Džangliai, jis kalbės apie žmogaus teisų perspektyvą Kinijoje, po to, kai pasikeitė valdžia, bus kalbama apie žodžio laisvę ir intelektualų teisės, menininkų, rašytojų ir panašiai. Mes taip pat matysime filmą ar video reportažą pono Čenkun Čenk ir paskui girdėsime Amnesty International atstovę ponę Francis, ji kalbės apie teisės viršenybę apie tarptautinius Kinijos įsipareigojimus ir tarptautinių standartų gyvendinimą. Ir paskui išgirsime, kokia yra susiklošius šalia padėtis. Lio Aksiobau e, e, taip pat kalbės apie padėtį Kinijoje. Ir Amnesty International atstovų prašiau pasisakyti apie organų prievartinio paėmimo problematiką persodinimui Kinijoje. David Pakas turėtų būti čia su mumis. Daktaras Huigiliai, nežinau ar teisingai ištariu su pavardė, sako pirmininkė. Abu šie paskutarieji paminėti žmonės dirbo prie šio klausimo. Ir apie tai mums papasakos. Taip pat posėdėje dalyvauja Ponas George Kenningham, atsakingas už bendradarbiavimą su Kinės, yra iš Europos išorės veiksmų tarnybos. Tikėkime, kad techninių sklandumų nebus. Pastarai kartą mes kalbėjome irgi ypač detaliai apie padėtį Tibete. Šį kartą tos diskusijos apie Tibetą nerenksime, nes praeitą kartą jinai vyko ilgesnė. Tačiau norėčiau tik paminėti, kad situaciją Tibete ir toliau stebime. Mes neseniai priėmėme rezoliuciją dėl to nevilties akto, kai susidegino daug žmonių protestuodami prieš esamą padėtį daugelis iš tų jaunų vienuolių, vyrų ir moterų, buvo atsidūrę nepavydėtinoje ypatingai padėtyje ir mes esame sunerime dėl to, kad situacija gali pasikartoti. E, mes norime užtikrinti, kad toliau tų gyvybių tokio praradimo nebebus ir manime, kad Tibeto problemą galima išspręsti konstruktyvaus bendradarbiavimo ir dialogo būdu, e, užtikrinant Tibetui socialinės ir kultūrinės teisės. Be abejo, Tam e, reikia sudaryti sąlygas e, tibetiečiams tradiciniam gyvenimo būdui išlaikyti, suteikti jiems galimybę e, praktikuoti savo religiją ir turėti savo švietimo sistemą. Dabar dar norėčiau pasakyti, kad turime Čeng Čeng Čeng parengtą video reportažą. Jis yra labai žinomas žmogaus teisų aktyvistas. Jis a, atvyko į Junktinės valstijas ir tą video reportažą ten įrašė. Jis be abejo neapim savo reportaže visų mūsų klausimų, bet praėjusi e, penktadienį jo sunienas e, buvo pasodintas į kalėjimą dėl įžeidimo valdžios struktūrų ponas Čeng Wang Čeng buvo suimtas po to, kas buvo laikoma įžeidimu. Jis jau septynis praktiškai mėnesius e, yra kalinamas ir e, jam buvo paskirti advokatai e, šeimos prašymu. Ši nepa, šis ne, nepagristas nuteisimas be abejo yra netoleruotinas Kinijos teismų darbo pavyzdys. Ar galėtume dabar pasižiūrėti tą video? 首先，感谢世界各国各界朋友对中国的自由、人权、宪政、法治、民主、社会公正以及我和我家人的关注。今天我站在这里， Ačiū už tai, kad e, palaikote mano šeimą ir mane. Mano šeima Kinijoje, kaip ir tūkstančiai mano tautiečių, gyvena autoritarinio režimo sąlygomis. Ir Nepaisant to, turime sutelkti savo pastangas ir padėti savo tautiečiams statyti tą laisvės bokštą. Turime sekti e, arabų pavasario ir Birmos pavyzdžių. Kuba taip pat e, sušvelnino reikalavimus ir e, taisyklės į užsienį keliaujantiems piliečiams. Deja, žmogaus teisų padėtis Kinijoje blogėja, tam reikia skirti daugiau dėmesio visame pasaulyje, Junktinės valstijos, būdama uh, laisvės užuovėje turėtų čia vaidinti vadovaujamą vaidmenį. Kinijos vyriausybė, Junktinių valstybių vyriausybė ir pasauliui pažadėjo atlikti išsamų tyrimą dėl persekiojimų mano mano šeimos atžvilgių Šandongo provincijoje. Deja, tas pažadas nebuvo įvykdytas, kadangi aš pabėgau iš šalies, vyriausybė ėmėsi represinių priemonių mano piliečio Čen Kegvei, kitų atžvilgius buvo suimtas e, ir pasodintas į kalėjimą, pareigūnai jį suėmė, buvo paaukštinti. <clears throat> Manau, kad uh, komunistų partijos vadovai nėra pasirengę vykdyti tinkamų permainų. Pekine, kitose Kinijos miestuose yra daug sąžinės kalinių ir toliau žmonės dinksta ir laikomi nežinomose vietose. Kitose miestuose taip pat dinksta žmonės Šindongo provincijoje, kitur. Žmonės yra žudomi ir bandoma tai pristatyti visuomeniai kaip savižudybės. Iš tiesų Kinijoje ne vienas žmogus negali būti jaustis saugiu Visi e, šie asmenys yra laikomi ilgą laiką kalinimo įstaigose bauginami. Komunistų partijos aktyvistai veikia prieštaraudami valstybė veikantiems įstatymams ir žmogiškumo principams kaip galima vadovauti valstybėje, užtikrinti joje teisingumą pačiam būnant korumpuotam. Todėl labai svarbu, nepaisant to, Kinė apsispręsti ar permainas vykdyti taikiai ar naudojant smurtą tačiau turėtumėte <clears throat> nusiųsti Kinijos pareigūnams aišku signalą, kad jie negali toliau vykdyti savo represijų ir e, kovotojus už žmogaus teisės laikyti valstybės priešais. Aung San Suu Kyi yra laisvėje. Liuxia, Hučia, Van Lihong, Jan Tianjong tačiau nėra paleisti į laisvę taip pat ir kiti e, disidentai Liuksebo, Kuočian, Jankšinčių. Kada bus paleisti į laisvę šie sąžinės kaliniai? Reikia pripažinti, kad šie asmenys yra sąžinės kaliniai. Todėl, e, tačiau e, tų asmenų balsas pasaulyje nėra girdimas. <clears throat> ir naujai Kinijos vadovai tikrai neturi pasitikėjimo kredito ir e, mes nemanome, kad jie gali gražinti tikrąją valdžią žmonėms. Tokie žmonės kaip Mao Hanfung, Vankuma, Shin Peilan ir e, Jin Kueva yra uždaryti į darbo stovyklas arba į kalėjimus. Taip pat smurtas siekiant išlaikyti e, vieno vaiko politiką ir toliau tęsiasi. Tibete kiekvieną dieną e, beveik girdime apie susideginimo atvejus, tokių asmenų jau yra 80, falungong judėjimo nariai taip pat persekiojami ir krikščionių bažnyčių atstovai siekiant išlaikyti stabilumą, toliau vystomas raudonasis teroras. Kinijos valdžia save iškelia aukščiau už konstituciją ir galiojančius įstatymus ir niekas juos negali pažaboti. Kaip tarptautinė bendruomenė gali užmerkti akis ir nepastebėti nusikaltimų, kurias vykdo Kinijos komunistų partija, siekdama išlikti, išlikti valdžioje, kodėl laisvojo pasaulio vadovai tyli, matydami nekaltų žmonių kraują ir ašaras lėjimas Kinijoje ir susideginančius Tibeto vienuolius. Mes privalome stelkti pastangas kovoti už savo teisės. Mes privalome imtis veiksmų, kad sukurtume ir išlaikytume teisingą socialinę sistemą. Tačiau nesitikėkite, kad e, ta mums atneš koks nors teisingas imperatorius. Dievas padeda tiems, kurie sugeba padėti savo. Mūsų likimas yra mūsų pačių rankose. Taip pat noriu kreiptis į mūsų brolius ir seseris e, Tibete, prašydamas juos branginti gyvenimą ir nutraukti susideginimus. Su Mūsų kova nebus amžina ir mes rasime problemų sprendimą. Žmogaus teisės priklauso visiems šiame pasaulyje ir jas būtina gerbti. Būdami žmonės turime imtis veiksmų, siekdami kovoti už žmogiškasias vertybės, tai atitinka mūsų bendrus tikslus, interesus ir poreikis, tačiau tam turime imtis veiksmų. Žmogaus teisų diena artėja, todėl privalome sutelkti pastangas ir kovoti žmogaus teisės. Ačiū. So, thank you, Mr. Cheng Guangcheng, for this. Ačiū ponui Čengong Čeng už jo pareiškimą. Jis komentavo apie tai, kokia yra suklošiusi bendra padėtis ir savo pareiškimo vienoje iš dalių jis kalbėjo apie tai, kaip elgti su naujai išrinkta valdžia. Ir Panas Jankčiangly taip pat kalbės mums apie tai. Could I speak now? Just I introduce you fully. <laughs> Na štai dabar pristatysiu jūs taip, kaip reikėtų, sako pirmininkė. Mums buvo iš tikrųjų labai įdomu girdėti po daug Čeng Wang Čeng komentarus. Jis kalbėjo apie savo lūkesčius, jis kalbėjo apie galimus pasikeitimus atėjus naujai valdžiai. Ir jūs esate Kinijos žmogaus teisų gynėjas, e, jūs taip pat dirbate su organizacija, pilietinė organizacija, kuri yra žinoma kaip viena iš žmogaus teisų aktyviausių gynėjų. Jūs siekiate taikių politinių reformų Kinijoje. Tačiau e, grįžęs po savo studijų Junktinėse valstijose patyrėte ir kalėjimo e, <clears throat> savo šalyje Ir dabar esame pasirengę jūsų paklausyti. Dėkuoju. Pirmiausia, man džiugu būti čia ir pasinaudoti progą pasveikinti Europos Sąjungą, tapusi Nobelio, premijos, Nobelio taikos premijos laurete. Ponas e, čia buvo taip pat prieš keletą metų gavo šią premiją. Jis ir toliau yra kalinamas ir tai yra vienintelis, ko gero, Nobelio premijos laureatas, kuris tebėra kalėjime. Vienintelis pasaulyje toks. Aš kvieščiau jūs reikšti susirūpinimą. Taip pat dėl susideginimo atveju Tibete 93 vienuoliai susidegino. Situacija tikrai labai rimta. Šiandien norėjau pasakyti keletą dalykų. Pirmiausia, dėl žmogaus teisų ir demokratijos perspektyvų Kinijoje pasikeitus valdžiai. Po partijos kongreso įvyko pasikeitimų ir žmonėms kilo klausimų, ar naujieji lyderiai pradės demokratinės reformas ar ne. Girdėjome daug diskusijų Ir dabar partijos sekretorius Hu Cingpao pasiunti labai aišku signalą savo pranešyje 18 partijos kongrese. Tebe e, lieka vienos partijos sistema, sunku spėti, ar bus tos demokratinės reformos nesikeis. Sakė, vėliavos liks tie, tos pačios šūkiai tie patys, ir e, bus atrodo žengiama tuo pačiu keliu, taigi lyg ir niekas nepasikeitė. Kinijoje yra tokia specifinė rinkimų sistema. 18 partijos kongresas nusibrėžė politinės gairias, e, kurios apriboja naujų lyderių galę šiek tiek. Na kol kas yra patiriama daug spaudimo iš visuomenės, nes visuomenė reikalauja iš valdžios, kad vyktų pagaliau demokratiniai pasikeitimai. Ilgą laiką tie e, ramšiai, kuris rėmėsi, komunistų partija pradeda silpnėti. Po Tienmenio aikštės įvykių savotiškai papirkti buvo intelektualai, situacija buvo nurimusi kuriam laikui. O dabar uh, žmonės reikalauja daugiau demokratijos. Žmogaus teisės, demokratija, įtrauktis, demokratinės reformos uh, dingo iš to intel, papirktų intelektualų žodyno. O dabar regisi demokratijos reikalavimo daugiau. Į tai, tokios nuomonės buvo reiškiamos ypač prieš partijos kongresą. Buvo reikalaujama iš valdžios daugiau demokratinių reformų. Kinijos taip vadinamieji naujieji kapitalistai išlaikė spartų Kinijos ekonominį vystimasi. Bet tai ir yra vienintelis dalykas, kuris gali pateisinti vienintelės partijos valdymą. Tačiau ta valdžia e, veikia nepaisydama žmogaus teisų standartų, nepaisydama aplinkosaugos reikalavimų ir veikia dažnai nemoraliais būdais. Komunistų partija numatė pereinamą į dešimties metų laikotarpį ir stebėtojai sako, kad tai iš tikrųjų tas laikotarpis yra svarbus e, Kinijai. Matoma, kad per tą laikotarpį pavyko išspręsti visų tą problemą, su kuria turi visa diktatoriai. Tačiau incidentų tebėra, nes kankinimų sistema tebe egzistuoja tiesiog dabar yra tas dešimties metų toks ramesnis laikotarpis, yra tyla prieš audrą, nes žmonėms nepatinka tokia situacija, kaip yra. Taip pat komunistų partija praktikuoja taip vadinamą sveiketų plovimą, kontroliuoja informaciją, skatina nacionalizmą. E, iš dalies pavyko E, žmonėms primesti nuomonę, kad demokratija yra vakarų išmislas. Ir e, atrodo nesirengiam atsisakyti ir informacijos kontrolės. Dabar interneto kontrolė tebe vyksta. E, es, po tienmeno įvykių korupcija tapo viena E, vienas iš svarbiausių elementų įtvirtinant komunistų valdžią. Nes priešingų atveju, ko gero, daugelis net komunistų partijos aktyvistų nebūtų tokie lojalūs egzistuojančiai sistemai. E, veikiama remiantis, jeigu taip galima sakyti, mafijos taktika. Tačiau yra E, vis daugiau demonstracijų, kasdien jų įvyksta apie 500, kur dalyvauja daugiau negu 100 žmonių. E, tiksliau, dabar galėtume sakyti, kad vos ne viena demonstracijos vyksta vos ne kas trejata minučių, jeigu imtų viso šalies masę. Komunistų partija turi suorganizavusi didžiulės pajėgas, kad būtų galima palaikyti stabilumą. E, sistema žmonės laiko savo priešais, disidentai, nukentėjusieji, e, perkelti asmenys, e, privartinių abortų aukos, krikščionis ir daugelis kitų žmonių. Tų sistemos aukų sąrašą būtų galima tęsti. Visa tai yra įvardinti kaip sistemos priešai. Administracija net nežino, kas dar galėtų būti laikomas jų priešais. Iš kur be būtų tie priešai, e, jų likimas nepavydėtinas, tačiau režimas, ko gero, galėtų netrukus ir žlugti, kadangi e, jau pačioje sistemoje atsiranda tam tikrų lūžių, trūkimų, trūkiniai iš vidaus komunistų partijos sistema. Mums reikia neužmiršti, kad Mums reikia platesnės demokratinės kampanijos, kad būtų galima paskatinti tolesnius pasikeitimus. Ir tos kampanijos simbolis galėtų būti uh, atskirų grupių susiformavimas, kurios siektų valdžios, siektų pasikeitimų. Mums būtina, kad atsirastų lyderystė žmonių tarpe, ne valdžios tarpe. Ir Mums reikėtų tokio lyderio, kuriuo tikėtų žmonės ir kuris gebėtų pakeisti nusistuvėjusią politinę tvarką. Be abejo, reikės gebėti dėrėti su tarptautinė bendruomenė ir gauti jos palaikymą. Ir galiausiai jis turėtų sugebėti žaisti politinį žaidimą su vyriausybė. Ir E, tokia grupė regis būrėsi. Mano išvada būtų štai kokia. Nuo dabar per artimiausius trejus metus didesnių pasikeitimų nebus, bet nuo trijų, praėjus nuo dabar trims dešimčiai metų, tų didesnių pasikeitimų galima ir sulaukti. Rimtų didelių pasikeitimų galimybė tuomet yra labai rimta. Dėkoju. Thank you, Dr. Chiangli. Ačiū, dr. Chiangli. Jūs tikrai įdomiai analizuojate Kinijos padėtį. Aš taip pat manau, kad tas didžiulis korupcijos mastas komunistų partijoje visais reikmenimis yra didžiulė grėsmė e, tos partijos tolesniai hegemonijai. Jūs sakėte, kad reikalinga nauja lyderystė, naujas lyderis, kuris būtų iš žmonių tarpo. Jūs Jūs turite surasti pirmiausia galimybę tokią valdžią suformuoti. Tai mums įdomu iš tikrųjų išgirsti, kokią filosofiją jūs remiatės, teig, kel, keldamas tokius teiginius. Labai svarbu sustiprinti Kinijoje teisės viršinybę, įdėkti šį principą ir plėtoti teismų sistemą. Vienas iš svarbiausių dalykų yra štai koks. Visi, nepaisant to, kokią padėtį užima vyriausybėje, ar, ar, ar ko, kokias politinės pareigas užima. Visi tie žmonės turi būti lygus prieš įstatymą. Tai turi būti svarbiausia. Tačiau diskusijos vyks šiek tiek vėliau. Jūs minėjote apie teisės ir šiandienybės principą. Pone Francis pradžioje yra minėjusi, kad mes turėtume susitelkti prie politinių kalinių problemos. Liučio Bao problema yra ypač ak aktuali, nes tai yra vienintelis Nobelio premijos laureatas pasaulyje, kuris dabar yra kalinamas. Frontlight e, Defenders, ko gero, kalbės mums ir daugiau duos informacijos. E, mūsų minėto Nobelio premijos laureato žmona taip yra namų arešte. Galbūt apie tai galėtumėt daugiau. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę frontline atstovams pasisakyti, pat kitų organizacijų atstovams. Liuksio buvo klausimas svarbu kelti ir kelti iš naujo, nes jis buvo apdovanotas Nobelio taikos premija ir svarbu pažymėti, kad jis jau keturis metus laikomas kalėjime ir sukako du metai po to, kai jam buvo suteikta Nobelio taikos premija. Galime prisiminti, kad įteikiant taikos premiją ceremonijos metu jam atstovavo tuščia kėdė. Liuksija taip pat yra laikoma savo namuose Pekine, yra Liuksebo žmona. Liuksebo nėra vienintelis, kuris e, laikomas kalėjime. Neseniai vienas rašytojas e, buvo 12 metų nuteiktas, e, nuteistas kalėjimo. Kitas poetas septyneriems metams buvo uždarytas į kalėjimą už eilėraštį, kurios pavadinimas pribrendo laikas ir jame tame eilėraštyje kalbama apie tai, kad atėjo laikas ir e, e, valdžia priklauso visiems. Pen International Frontline Defenders pradėjo tarptautinio masto kampaniją, siekdami gauti vaizdo įrašus visame pasaulyje kuris būtų platinama Liuksebo kūryba. Mes steigsime atitinkamą tinklapį ir naudosimės jo kaip forumu skatindami, kad Liuksebo būtų paleistas kuo greičiau į laisvę. Ir tą patį e, padarysime kitą savaitę per Nobelio premijos teikimo ceremoniją. Žinome, mes raginame nedelsant paleisti Liuksio abu į laisvę, tačiau po keturių metų kalėjime ir praėjus dviems metams po Nobelio taikos premijo teikimo svarbu suteikti jam balsą, kadangi šiuo metu jo balsas negirdimas, jeigu leisite, perskaitysiu kelius sakinius iš jo kalbos, kurios pavadinimas aš neturiu priešų, nes teismo metu jam nebuvo leista kalbėti ir tas, ta kalba tapo laureato kalba prieš du metus paskirus taikos premiją. Aš neturiu priešų, bet noriu pasakyti šiam režimui, kuris atima iš manęs mano laisvę, kad ir toliau laikausi savo įsitikinimų, kuriuos pareiškiau prieš 20 metų pradėdamas e, bado streiką, neturiu priešų ir aš neturiu neapykantos. Uh, Nejaučiu nepykantos nei vienam policininkui, kurie mm, nei e, teisėjui, nei prokurorui, nei vienas iš jų nėra mano priešas. Aš priešų neturiu. Ačiū. Thank you, Mr. Forrest. And now our next uh, speaker. Kitas kalbėtojas yra Korina Barbara Francis, Amnesty International organizacijos e, mokslinė bendradarbė. <clears throat> dirbantį Londone, Amnesty International atliko nemažai kokybiškų tyrimų dėl žmogaus teisų padėties Kinijoje. Norėčiau, kad mums pristatytumėte Kinijos e, teisėkuros procesus ir teismų praktiką, laikantis tarptautinių įsipareigojimų vidaus teisėje Taip pat būtų pravartu daugiau, daugiau iš jūsų išgirsti informacijos apie organų privartinį paėmimą. Ačiū. Pone pirmininkė, dėkoju už tai, kad mane pasikvietėte. Norėčiau pradėti nuo kelių bendro pobūdžio komentarų. Taip pat norėčiau pakartoti daktaro Jan e, pasakytas tezes. Politinės reformos mūsų manimų Kinijoje nevyksta, nes praėjus 30 metų nuo ekonominių reformų pradžios mes tikėjomės, kad po ekonominių reformų prasidės Kinijoje politinės reformos, tačiau tokių politinių reformų Kinijoje šiuo metu nesvarstama. Iš tiesų politinė padėtis netgi ir blogesnė nei prieš 30 metų. Manau, esama svarbių rodiklių, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį ir dėl kurių yra dar sunkiau vykdyti sisteminės politinės reformas, nes sistemos viduje baiminamasi atsakomybės, kuri gali užgriūti, jeigu būtų užtikrintas sistemos skaidrumas ir e, tai yra tas faktorius, kuris e, dėl kurio ir gniaužiamasi daugiausiai šios reformos. Todėl gali kilti konfliktai ir įtampa kiekvieną savaitę ir mėnesį didėja tarp valdžios struktūrų ir visuomenės struktūrų, todėl, kad viską geriau suprastume, reikia susipažinti su Kinijos teisės saugos sistema. Pirmiausia, reikia suprasti, kad e, politinės struktūros yra viršesnės už teisinės struktūras Kinijoje. E, politinė sistema yra sukurta taip, kad e, teisinės institucijos visais lygmenimis privalo paklūsti politinėms veikiančios sistemos institucijoms. Veikia komitetai, kurie yra pavaldus e, politiniams vadovams ir jie nustato teisinės procedūras, e, parengia teismų nuosprendžius ir teismai yra pavaldus šiems komitetams. Taigi Kinija struktūrinių požiūrių nėra nepriklausomų teismų, žinoma, yra teisėjų, kurie bando veikti nepriklausomai, tačiau jie susiduria su struktūrinės sistemos suvaržymais. Tose struktūrinėje sistemoje teismai negali išlikti nepriklausomi, dėl to ir yra pažeidžiamas žmogaus teisės bendroje sistemoje, pilietinė visuomenė deda e, pastangas, kad padėtis keistusi, todėl su konfliktas tarp visuomenės ir partijos tik gilėja Todėl partija ima persekioti dabar vis didesnį skaičių asmenų, kurie, kurios mano keliančius pavojų valstybei, pavyzdžiui, interneto tinklaraštininkai, kurie neturėtų kelti politinio pavojaus valdančiosioms struktūroms vis dažniau nuteisiami laisvės atimimo bausmėmis ir tokių atvejų kiekvieną dieną vis daugėja. Ant popieriaus Kinija pasiekė pažangos, taigi formaliai galima kalbėti apie tam tikrą judėjimą į priekį, palyginti su laikotarpiu prieš 30 metų, kuomet apskritai teisinės sistemos nebuvo, ne, nebuvo teisininkų, nebuvo teisėjų, taigi teoriškai galima būtų kalbėti apie pažangą šioje srityje. Kilo problemų dėl tam tikrų įstatymų, jų įgyvendinimo, e, teisinė sistema vis, vis bendra, bendra tvarka Kinija yra parengusi, tačiau problemų kyla su statymų nuostatų įgyvendinimu arba tiksliau neįgyvendinimu. Nepaisant teisinės sistemos egzistavimo, jos veikimas yra pakankamai sudėtingas. Galiu kelias pavyzdžius pateikti apie tai, kaip kasdienėme gyvenime pažydinėjami įstatymai vis didesnis skaičius žmonių laikomi suimtais, nepateikus kaltinimu ir e, kardomajame suimime, e, kardomojo suimimo trumpė trunka dienas, mėnesius, kartais netgi metus nepateikus kaltinimo, nežinomas asmenų sulaikymo vietos yra nenurodomos. Šiek tiek kalbėsiu apie juoduosius kalėjimus, kurie yra skirti peticijų teikėjams, siekiantiems e, teisingumo, sprendžiant asmenės problemas. Vyriausybė yra įkūrusi sulaikymo centrus, kurių veikimas e, visiškai prasilenkia su formaliais procesiniais e, reikalavimais ir sąlygomis. Sulaikytų asmenų buvimo sąlygos sulaikymo vietose, taip pat kalėjimuose e, ir darbo stovyklose yra jų teisės kiekvieną dieną pažeidinėjamos. Šeimoms e, dažnai nepranešama, kad e, jų artimiai yra sulaikyti, nesuteikiamos galimybės naudotis pasirinkto teisininko ar apskritai teisininko paslaugomis, jie atskiriami visiškai nuo išorinio pasaulio, laikomi tose vietose, kurios e, oficialiai netgi neegzistuoja ir nėra įvardyjamos kaip laisvės atimimo vietos. Norėčiau pakalbėti apie kankinimus kalėjimuose. Kalėjimai yra labai, kankinimai yra labai paplitę Kinijos e, teisingumo sistemoje. Įtariamieji nusikalteliai apklausų metu reguliariai kankinami, siekiant išgauti prisipažinimą arba surinkti įrodymus. Kaliniai taip pat reguliariai kankinami, siekiant juos pažeminti, užtikrinti drausmę. Taip pat esama trečios kankinių, yra trečioji kankinimų rūšis, kurios tikslas yra kankinti vyriausybės persekiojimus asmenys arba e, politinės grupės. Ir čia kankinimai skiriasi palyginti su tais, kurie taikomi kriminalinių nusikaltelių atžvilgių. E, taip kankinami religiniai disidentai, politiniai aktyvistai. Jie dažnai yra suimami policijos, išvežami į nežinomą vietą ir priverčiami uh, pasirašyti vadinamai garantinį raštą. Tai yra savotiškas pažadas atsisakyti savo veiklos, atsisakyti savo įsitikinimų ir dažniausiai policijai pavedama tas garantijas iš šių asmenų išgauti. Šis procesas vyksta nekontroliuojamas jokios teisinės sistemos Falungong judėjimo atvejis yra geriausias e, tokio pobūdžio kankinimo netinkamo elgesio pavyzdys. Ši, šis religinis judėjimas, kuris jau ilgiau nei dešimt metų yra tapęs Kinijos valdžios taikiniu dėl savo sudėtingos istorijos, tačiau iš pradžių tai buvo e, protesto judėjimas ir dėl to tapo vienu iš valstybės priešų. E, todėl judėjimo nariai yra verčiami atsisakyti savo įsitikinimu. Jeigu atsisako tą padaryti, tuomet e, su jais įmamasi elgtis dar blogiau, kol galų gale išgaunamas iš jų atitinkamas pažadas. Šią politiką vykdo valdžios struktūros, nurodymai yra gaunami iš aukščiausių valdžios ešelonų, pasitelkus baudžiamojo teisingumo sistemą, vietos valdžios institucijas, kalėjimų vadovus, darbo stovyklų perauklėjimo stovyklų vadovus, kalėjimų prižiūrėtojus, taip pat netgi ir kitus kalinius, jie taip pat įtraukiami į bendrąją sistemą, siekiant e, perversti tos asmenys atsisakyti savo religinių įsitikinimų kalėjimų viršininkai arba prižiūrėtojai priklausomai nuo to, kaip įvykdo jiems iškeltus tikslus yra apdovanojami, paaukštinami arba yra baudžiami jeigu įvykdo atitinkamus planus, kurie jiems yra sudaromi, tuomet gauna kalėjimų vadovai paaukštinimą, kaip minėjau, ir kiti kaliniai yra įtraukiami iš šios vykstančius procesus, jiems yra grasinama, pavyzdžiui, prailginti bausmę arba žadama sumažinti bausmės laikotarpį, jeigu įneš atitinkamą indėlį siekiant nustatytų tikslų, vykdant nustatytus planus, galiu mielai apie tai pakalbėti išsameu. Čia šiuo metu noriu tik pabrėžti, kad tai yra e, sistemingas e, valdžios reguliuojamas e, procesas, vykdomas labai plačiu mastu. Laiko Laikas man skirtas baigėsi, tačiau noriu tik trumpai paminėti ir e, galbūt vėliau galėsime grįžti prie šių e, nelegalių laisvės atimimo vietų, kur, kurios kaip grybai palietaus dyksta Kinijoje, jūs girdėjote veikiausiai apie juodosius kalėjimus arba e, kitas įkalinimo įstaigas veikiančias vietos lygmenių, jos neturi jokio teisinio pagrindo, nėra jokių oficialių taisyklių, pagal kurias asmenys yra talpinami iš šias įkalinimo įstaigas ir ten vykdomi kankinimai. Aš nesu ekspertė dėl priverstinio organų pašalinimo. Pone pirmininkė, noriu tik pasakyti, kad Kinija nėra jokios abejonės, kad tūkstančiai E, organų transplantacijų Kinijoje yra vykdomi. Klausimas kyla, iš kur tie organai paimami ir koks yra jų išėmimo procesas. Nuo 2005 metų šis klausimas yra keliamas. Kinijos vyriausybė iš pradžių atsisakydavo komentuoti šį klausimą kadangi jis ir toliau buvo nuolat keliamas. Kinijos valdžia pareiškė, kad dauguma didžioji dalis organų e, yra paimami iš mirties bausme nubaustų kalinių. E, vienas dalykas, kad jeigu taip yra, tai taip elgtis nėra etiška, nes uh, mirties bausmė baudžiamų nusikaltelių iš mirties bausmė nubaustų nusikaltelių Kinijoje negalima paimti organų pagal jokius galiojančius teisės aktus. Nėra būdų ir galimybių jiems laisvanoriškai sutikti su organų e, paimimu ir dar blogiau arba dar sunkesnis kaltinimas e, būtų toks arba būtų susijęs su tuo, kad šie organai gali būti paimami iš e, gyvų asmenų ir juos paėmus tie asmenys miršta. Manau, kad šį klausimą būtina apsvarstyti išsameu Galima būtų vardinti daug tikslinių grupių, iš kurių atstovų organai yra priimami, paimami prievarta, falungong judėjimas vienas iš jų ir ta praktika vykdoma toliau. Deja, aš neturiu patikrintų duomenų apie tai. E, kiti kolegos yra atitinkamus tyrimus atlikę, tačiau tikrai esame pakankamai nemažai patikrintos informacijos apie tai, kad pavyzdžiui iš e, Falun Gong judėjimo atstovų e, organai yra paimami, nes e, jiems reguliariai atliekami mediciniai patikrinimai ir yra kankinami. Turime labai daug nerima keliančių įrodymų, todėl reikia platesnio masto tyrimo Kinijos vyriausybė privalo užtikrinti skaidrumą, privalo sudaryti galimybės atlikti nepriklausomus tyrimus Kinijoje. Šis klausimas nusipelno didesnio dėmesio. Baigdama noriu tik pabrėžti tai, ką kolega kalbėjęs anksčiau pasakė, kad e, susitikimuose su žmogaus teisų gynėjais visuomet girdžiu teiginį, kad jiems labai svarbi tarptautinė parama Kinijos ateitis priklauso nuo jos plėtinės visuomenės, nuo žmogaus teisų padėties gerinimo, todėl tarptautinė bendruomenė privalo viešai reikšti paramą kovotojams už žmogaus teisės, nes Kinijoje veikia nemažai vairių grupių ir judėjimų, kurios tikisi permainų Ir todėl yra labai svarbu, kad tarptautinė bendruomenė pareikštų jiems savo paramą. Tai svarbu Kinijos ateičiai, privalome remti tas jėgas Kinijoje, kurios nusiteikusios permainoms. Turime viešai pademonstruoti, kad remiame jų pastangas. Ačiū. And... Ačiū, poniai Francis. Ir sakoma, kad Kinija padarė nemažai pažangos, tai sakoma rašytiniuose dokumentuose. Ir šiaip ta pažanga, kuri buvo pasiekta, nebuvo politinių ir, ir, ir socialinių teisių srityje. Nes dabar na, socialinių teisių šiek tiek buvo pasiūlyta, pavyzdžiui, motinystės atostogos buvo pasiūlytos, tai yra nauja. Tačiau žmogaus teisų srityje pažangos nėra. E, nesupran, ten netaip suprantama teisė ir jos vieta visuomenėje, nes jį gyvendino visiškai kitaip, dažniau, dažnai priešinga kryptim, negu turėtų būti. Mes apie tai kalbame savo pranešimuose, savo rezoliucijose. Žmonės, kurie protestuoja prieš teisų pažeidimus, e, kuri protestavo prieš 15 metų, jie buvo intelektualų atstovai. Ir tuomet, kaip mes sakėme, dabar jau ne tik intelektualai kelia žmogaus teisų klausimus. Dabar išklausykime pono Matas, nes jis mums kalbės apie prievartinį organų paėmimą ir persodinimą. Jau yra buvę klausimų šią temą Europos parlamente 2006-2009 metais. 2009 specialius jungtinių tautų atstovas e, savo pranešime taip pat pažymėjo šį faktą. 2009 metais buvo atliktas tyrimas ir buvo pasakyta, kad reikalingi tolesni tyrimai, gilesni tyrimai. Tad iš tikrųjų e, tebelieka tas poreikis, kad būtų atliktas nepriklausomas tarptautinis tyrimas šio klausimu. Studija e, buvo paskelta po to, kad 2009 metais įvyko klausimai parlamente. Ponas Kilgur, Kanados parlamentas tuo metu e, parengė šią studiją ir ponas Matas buvo bendrautorių šios studijos. Mūsų diskusijos 2000 metais rėmėsi tą studiją, tad aš manau, kad būtų dabar išgirsti, kas įvyko naujo, kokie nauji elementai buvo rasti, ieškant įrodymų apie šio reiškinio egzistavimą. Daktarė Matas, ar galėtumėte mums šiek tiek papasakoti šią temą daugiau? Dėkoju. Džiaugiuosi galėdamas turėti galimybę čia kalbėti. E, dauguma Kinijoje transportuojimo organų yra paimti iš kalinių Kinijos vyriausybė pripažįsta, kad tai ir, taip ir yra ir kad e, ne, ne, tačiau tai vyksta nepaisant to, kad netiškas yra toks organų paėmimas. 2012 m. kova e, buvo pasai, įsipareigota baigti per penkerius metus organų ėmimą iš kalinių, tačiau e, pasakyta, kad ši penkių metų fazė bus skaičiuojama 2013. -ųjų. O toliau, dabar organai iš kalinių įmami toliau. Kinijos vyriausybės pozicija yra tokia, kad e, organai įmami iš kalinių, kurie nuteisti mirčiai. 2006 metais paskelbtame pranešime mm, ir 2009 metais, ką aš minėjau, viskas tebėra tiesa. State Organs pasirodė 2012 metais knyga Valstybės organai. Mes tamiuose kūriniuose, e, tuose raštuose pastebėjome, kad daugiausia organai buvo įmami iš vadinamųjų sąžinės kalinių. E, pirmiausia, falungongai, e, kurie taip pat gali būti laikomi sąžinės kaliniais, kenčia labiausiai. Aš šiandien turiu paruošęs rašytinį tekstą ir aš galbūt jo nesilaikysiu, jūs turisėsite tą tekstą ir galėsite peržiūrėti. Tame tekste aš be kita ko kalbu apie falungongaus, kas jie tokie yra, iš kur jie, koks pobūdis, kodėl jie draudžiama organizacija yra. Kai kurie elementai, kurie mums leidžia daryti tokias išvadas, yra ir medicininiai bandymai reikalingi statistiniai duomenys susijęs su statistika ir mirties bausmių vykdymu. Ir tie duomenys buvo rink, renkami ir dažnai tie skaičiai sutampa, kiek kalinių nuteista mirti ir kiek atliekama uh, egzekucijų ir kiek organų persodinama. E, tai ir yra vienas iš tų įrodymų, kuriuo galima remtis. Labai trumpai norėjau komitetui pasiūlyti uh, imtis veiksmų, raginti Kinijos valdžią kelti organų donorystės ir, ir, ir to prievartinio paėmimo klausimą. Būtina turėti patiems teisės aktus, uh, kurie kovotų su neteisėta prekyba organais, kad tų Kinijos organų nepatektų pas mus. Um, ta, tie teisės aktai turėtų apimti ir organų, taip vadinamus, brokerius, ir, ir pardavėjus, ir jų įgyjėjus. Yra ir Belgijoje, ir Kanadoje teisės aktų, kurių čia detaliai neminėsiu, kurie padeda kovoti su slaptų organų gabenimu į mūsų šalis. E, pavyzdžiui, Kanadoje pareigojama pranešti apie organų transplantacijas visais atvejais. E, Europoje sveikatos profesionalai paprastai žino apie atliktas užsienyje transplantacijos operacijos. Ir vėlgi čia reikalinga e, tam tikri teisės aktai, kurie numato, kas turėtų vykti, kokia atsakomybė turi tekti, jeigu buvo persodinti neteisėtai paimti organai. Aš rašytiniam tekste detaliau dėstau tuos visus aspektus. E, Medicinės įmonės neturėtų bandyti organų persodinimo atmetimo e, bandymų Kinijoje, nes žinoma, kad daugelis organų ten yra paimti prievartą. Dėl etinių tikslų tų reikėtų atsisakyti. Kai kurios įmonės iškėlė savo veiklą iš Kinijos būtent dėl etikos sumetimų. Būtina, kad Kinijoje nebebūtų vykdoma tokia veikla. Europos sveikatos apsaugos sistemos neturėtų mokėti, sveikatos apsaugos neturėtų padengti e, tokių transplantacijų, kurios nebuvo vykdomos pagal Europos etikos standartus. Galėčiau pateikti Izraelio atvejį. Ten toks e, teisės aktas jau yra priimtas, būtent tokių nuostatų teisės aktas. 2009 gruodį Mano kolega jau kėlė šį klausimą, David Kilgur. 2010 gegužės 19 Europos planas primė rezoliuciją dėl veiksmų plano susijusių transplantaciją. Davidas Kilgor ir kiti minėjo irgi tą problemą, kad Falun Gong nariai žudomi o, e, organų transplantacijos tikslais ir būtina kelti šios klausimus Europos parlamente ir taryboje. E, Komisija mums pateikė savo pranešimą praėjus dviem su pusę metų nuo tada. Ir jeigu toks planas dar nepateiktas, jeigu tu, tai turėtų būti raginama komisija tai kuo greičiau padaryti. Falangongai e, yra viena labiausiai persekiojimų visuomenės grupių. Būtina, kad būtų nusistatytas aiškus prioritetas, kai kalbama apie žmogaus teisų pažeidimus Kinijoje. Aš manau, kad yra žinoma, kad 12 metų e, Nobelio taikos premijos laureatas taip yra kalėjime. Taigi būtina 12 metais kelti organų transplantavimo klausimą. Būtina, kad būtų nustoti kankinti Falungong ir kiti sąžinės kaliniai. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū ponui. Matęs. Ačiū, kad pateikėte raštu savo pasisakymą. Mes tuo būdu galėsime jį padalinti visiems, kas norės gauti jūsų pasisakymą raštu. Ačiū už jūsų labai tikslės rekomendacijas. Nacionaliniu lygmeniu mes. Mes esame nacionalinis parlamentas ir jeigu parlamentas nacionalinis gali nacionaliniu lygmeniu siūlyti teisės aktus, mes uh, Tokių galių neturime. Europos parlamentas 2010-aisiais priėmė rezoliuciją ir veiksmų planą dėl organų donorystės ir transplantacijos. 2009-2015 metus apima e, šis dokumentas. Ir ten kalbama apie daugelį situacijų, ne tik Kiniją. Visa tai yra susiję, kaip jau jūs minėjote, ir su šiuo pranešimu. O dabar norėčiau suteikti žodį mūsų pakomitečio nariams. E, yra išorės veiksmų tarnybos atstovas Mansakatingan. Jis galbūt galėtų apibendrinti tai, kas buvo pasakyta ir tarti žodį atsakydamas į klausimą, kur dėl žmogaus veiksmų, žmogaus teisų veiksmų plano. Galbūt ten yra kalbama ir apie organų donorystę prievartinę. Dėkoju. Gal galėtume apendrinti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad malonu šiandien dalyvauti šiame posėdėje. Išorės veiksmų tarnyba gavo informaciją, detalę iš visų kalbėtojų apie tai, kas vyksta. Jūs kalbėjote apie politinius prioritetus, kuriuos mes turėtume kelti. Be abejo, žmogaus teisų padėtis Kinijoje ir toliau tebėra susirūpinimą keliantis dalykas ES, nepaisant neseniai pasiektos pažangos, kurios pasiekė Kinijos valdžia siūlydama tam tikrus teisės aktus, tokius kaip, pavyzdžiui, e, baudžiamojo proceso kodekso peržiūra ar socialinės apsaugos sistemos plėtojimas, yra tokių sričių, kur pažanga yra visai menka pastaraisiais metais. Ir mm, specialistai mano, kad Kinijos naujai lyderiai ir juo atliekami veiksmai nerodo, kad artimiausiais metais vyks rimti politiniai pokyčiai. Tačiau tikimės, kad galbūt pavyks sumažinti kitų problemų. Žmogaus teisų padėtis tebėra kelianti susirūpinimą vietose. Egzistuoja tokios politikos, kurios yra nukreiptos kovoti su individualiais žmogaus teisų gynėjais ir su visuomenės tam tikromis grupėmis. Be abejo, blogėja tų žmonių padėtis ir e, auga tokių nukentėjusių skaičius, ypač patiria persekiojimus jauni tibetiečiai. Ir jie, e, jų protestas, neseniai nuskambėjęs, kelia susirūpinimą. E, buvo kreiptasi į Kinijos administraciją neseniai, raginant jūs užtikrinti, kad tibetiečiai yra, e, tibetiečių teisės yra gerbiamos, teisė žodžio e, laisvė, teisė burtis, teisė praktikuoti savo kultūrą ir religiją, teisė naudoti laisvai savo kalbą turėtų būti jiems užtikrinta. ES taip pat ragina Kinijos valdžią leisti neribotai atvykti diplomatams ir užsienio žurnalistams į Tibetą, e, į visą jo teritoriją. Falungongo praktikuotojų situacija, ypač įkalinto, yra irgi kelinti didžiulį susirūpinimą. Po 1999 metų e, ši organizacija yra laikoma nelegale ir dabar yra iš tikrųjų labai sunku aiškiai įvertinti situaciją. Mes be abejo laukiame bet kokio pavūdžio informacijos iš Kinijos šiuo klausimu. Mes žinome, kad vyksta nulatinės kampanijos, nes vietos uh, valdžia rengia tas kampanijas, darant spaudimą vietos grupėms. E, situacija įkalintų Falungongo narių tampa blogesnė. Jie yra perauklėjami darbo centruose vadinamosiuose ar kalėjimuose kur e, kalinami nuo 3 iki 15 metų vidutiniškai. E, perauklėjimas darbo būtų egzistuoja. Mes norime, kad būtų čia daromos reformos. Žmonės e, praranda laisvę, kaip jau sakiau, nuo 3 iki 15 metų. Ir jie ten lieka įkalinti, nesant jokios teisminės kontrolės procedūra turėtų būti teisminė, būtų. E, yra daromi sprendimai, kurie, pavyzdžiui, iš valstybės tėmas jūs išmeta senus žmonės, jis nesirūpinama. E, sistema, baudžių sistema Kinijoje be abejo netinka jokių nei tarptautinių, nei vidaus Kinijos teisinių įsipareigojimų. <clears throat> Dabar e, buvo paminėtas privartinis organų paėmimas iš kalinių. ES reiškia susirūpinimą dėl to slaptumo, kuris yra susijęs su mirties bausmių vykdymu ir organų paėmimu. Nes yra rimtų įtarimų dėl to, labai rimtų įtarimų, kad kalinių paimti organai e, yra paimami E, labai dažnai e, iš karinių esančių tose vadinamosiuose darbo perauklėjimosiuose stovyklose. Kinija priėmė e, teisės aktą dėl žmogaus organų persodinimo. Tai reiškia, kad donoras turi pasirašyti sutikimą raštų savo organus atiduoti. Tačiau šis reglamentas nepadeda išspręsti tos problemos, nes dažnai uh, žmonės, kurie būna, kuriems būna vykdoma mirties bausmė ir kurie miršta įkalimų įstaigoje, tokio sutikimo pasirašyti neturi. Tas klausimas turi būti keliamas dialoge tarp Kinijos ir ES. Taip pat buvo paminėtas Europos parlamento pageidavimas praginti komisiją imtis veiksmų. Esu informuotas e, Europos komisijos, kad ES veiksmų planas ir direktyva dėl organų donorystės yra taikoma tik Europos Sąjungoje. Tai yra nurodyta e, labai aiškiai dokumente ir komisija negali pasiim, pasiremti 139 Europos parlamento rezoliucijos straipsnių, raginama Kinė laikytis to paties dokumento. Tačiau be abejo, jūsų pastabos buvo vertingos Bet ir galbūt tie veiksmai, kurių būsimams ES viduje, taip pat turės įtakos ir tam, kas vyksta Kinijoje. ES yra susirūpinusi dėl to, kad ribojama raiškos laisvė Kinijoje. Ir toliau tie apribojimai yra taikomi interneto e, naudojimui. E, ir e, žmonės, kurie laikomi pažengžiais valstybės saugumą, yra teisiami, įkalinami, e, užsienio žurnalistai išsiunčiami. Jeigu žvelgtume iš teisės principo požiūrio tašką, tai būtų svarbu, kai vyks susitikimas rugsėjai tarp ES ir Kinijos atstovo, atstovų siūlyti naują dialogą. Mm, ES <clears throat> ieško būdų, kaip galėtų vykti dialogas dėl e, laisvių ir žmogaus teisų tvirtinimų Kinijoje galėtų vykti tarp ES ir Kinijos. Žmogaus teisės nebūtinai, nebūtinai pagerės būtų žmogaus teisų padėtis Kinijoje po tų susitikimų, tačiau diskusijos turi tęstis, turime siekti pažangos ir ES turi Kinijai padėti ir sekti, kaip vyksta uh, E, žmogaus teisų įgyvendinimas. Būtina paremti žmogaus teisų įgyvendinimą, nes tai gali paskatinti progresą Kinijoje, kaip jau kaip tą garsiai skelbia Kinijos komunistų partija. Kinijai gali būti naudinga atsiverti žmogaus teisų klausimų ir leisti atlikti nepriklausomą tyrimą dėl to, kas iš tikrųjų vyksta, ypač tose vadinamuose specialiuose vietose. Mes norime, kad visi galėtų išdėstyti savo poziciją. Mes ES tikis dėsnio bendradarbiavimo iš Kinijos klausimų, kuris kenkia tarptautiniai Kinijos e, įvaizdžiui ir e, jie neleidžia jos matyti kaip atsakomybę prisimenčius pilnavertės partnerės tarptautinės diskusijos. Ačiū. Uh, Dabar ponas Birman pirmasis užduos klausimą. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau, nes vystimosi komitete turėjome balsuoti dėl teisės aktų, todėl neišgirdau dalies pranešimų, labai dėl to apgailestauju. Į kai kurias mano klausimus jau buvo atsakyta, tačiau noriu paklausti, ką manote apie galimybę plėtoti dialogą su Kinija kankinimu ir priekybos žmonių organais klausimų. Jūs, ponė Francis, raginote, kad ES pareikštų daugiau paramos pilietinė visuomenė Kinijoje. Ar tai reiškia, kad reikėtų suintensyvinti veiksmus? Kuomet dabar girdėjote iš šios veiksmų tarnybos atstovo nuomonę, ar manote, kad šiuo požiūriu remintis galima būtų uh, veiksmingai kovoti su kankinimais, nelegale priekyba organais ir uh, suėmimais nepateikus kaltinimo. Jeigu leisite dar vieną klausimą, ponė pirmininkė, ar manote, kad vertėtų paraginti komisiją ir tarybą imtis bendrų veiksmų siekiant ES lygmenių patvirtinti draudimą ir numatyti baudžiamą atsakomybę už privartinę organų donorystę ir prekybą žmogaus organais. Pirmininkė, ačiū ponai Berman. Taip pat e, daktarė Džen Ly, mes dabar užduosime daugiau klausimų ir vėliau juos bendrai atsakysime. Galbūt galėsite vėliau pateikti savo įvertinimą dėl to, kaip Europos planas galėtų pakeisti savo poziciją. Kinės atžvilgiu, ponia Andrikė, dabar ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia noriu padėkoti visiems prelegentams. Tie klausimai apie kuriuos kalbėjote ir kurie traukti iš šios dienos posėdžio darbo atvarkė, tai yra Falungong judėjimo atstovų persekiojimas Nobelio taikos premijos laureato įkalinimas, mirties bausmių vykdymas, sąžinės kalinių skaičiaus didėjimas, žmogaus, kovotų žmogaus teisės įkalinimas. Tai yra ypatingos svarbos problemos ir būtina jas įvardinti įvardyti mūsų rezoliuciją, imtis kitų veiksmų, kad galėtume šias problemas išspręsti. Mes e, Europos parlamente, žmogaus teisų pakomitėte, turime dėti tam visas pastangas. Pūne pirmininkė, nesvarbu, kokiu formatu svarstytume žmogaus teisų padėtį Kinijoje, negalime nepaminėti tibetiečių problemų, nepasant to, kad svarstėme šį klausimą per ankstesnį posėdį. Tibete didžiuliu mastu yra pažeidinėjama žmogaus teisės, Europos Sąjunga gerbė vienos Kinijos politiką, žinoma, ir mes pripažįstame, nepaisant to, kad Kinijos valdžia, komunistų partijos vadovybė atsakinga visiškai už šios žiaurumus ir žmogaus teisų e, pažeidinėjimus tiek E, kinų, tiek tibetiečių atžvilgių, kuriems būtina užtikrinti religijos e, žodžio ir e, sąžinės laisvę. <clears throat> Jungtinių tautų žmogaus teisų komisarė neseniai kreipėsi į Kinijos valdžią tam, kad pastaroji imtųsi veiksmų ir sumažintų taip pat tibetiečių susideginimo žiaurias pasiekmes. Tie 93 asmenys, kurie nuo 2011 e, metų rugsėjo mėnesio paukojo savo gyvybės, buvo ne vien e, vienuoliai, tai nieko bendro neturi su religiniu fanatizmu, e, kaip Kinijos valdžia bando pristatyti šios susideginimus tarp šių žmonių. Yra daug studentų, vienuolių misionierių, kitų visuomenės grupių atstovų, Kinijos valdžia vietoj to, kad e, pradėtų dialogą, baudžia protestam dalyvius, e, pavyzdžiui, e, nutraukdamos socialinės paramos išmokėjimus susideginusių asmenų šeimoms arba įvairią vystamąją pagalbą tiems Tibeto kaimams, iš kurių yra kilę susideginę asmenys. Atitinkamame dokumente vyriausybės kalbama, kad vyriausybė e, nutrauks trims metams paramą tų asmenų artimiesiams ir šeimoms, bei tiems kaimams, iš kurių yra kilę susideginę asmenys trims metams, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, jau kai kurie projektai buvo patvirtinti ir finansavimas jiems skirtas. Noriu paklausti iš šios veiksmų tarnybos atstovo. Noriu paklausti, ar vyriausiai įgaliotinė Keiti Ashton išorės veiksmų tarnyba ar ES e, specialus įgaliotinis žmogaus teisėms ketinas imtis e, kokiu nors veiksmu siekiant, kad problema būtų išspręsta ir kad e, būtų sustabdytas e, tibetiečių susineginimo procesas. Noriu atkreipti sudėmesį į tai, kad e, šiame klausime stovauja taip pat Dalai Lamos atstovas ir e, įdėmiai stebi diskusijas ir klausos. Panas Donskis dabar. Metodologi... Dėkoju. Aš nenorėčiau Kinijos skirti prie tos pačios kategorijos kaip kitos valstybės, kur irgi žmogus teisės pažeidžiamas. Aš manau, kad Kinijos situacija unikali pasaulyje. Kaip Sovietų sąjungos, tai buvo unikalu. Nes tai yra viena iš galingiausių pasaulio valstybių, tai yra labai civilizuota valstybė, tai yra labai pažangi daugeliu atveju šalis, pasiekusi didžiulės pažangos, tačiau, tačiau tuo pat metu ten yra didžiulis žmogaus teisų pažeidimų skaičius. Ir tai yra iš tikrųjų didžiulė paradigma. Tai tai taip pat buvo galima charakterizuoti ir Sovietų sąjungą. Kaip dabar visos tos įvės tinka Kinijai? Kinija atmeta e, ir, ir nuneigia svarbiausias žmogaus teisės. Mes, manyčiau, turėtume žymiai garsiau apie tai kalbėti, kelti Kinijai klausimus ir turime pasakyti, kad valstybės suverenumo klausimas čia yra aktualus, jis yra susijęs su žmogaus teisų klausimu. Ir nes joks pilietis, jog žmogus negali laikyti žmogaus laisvės kaip valstybės nuosavybės. Tai yra praeities savoka. E, paprasčiausiai e, nereikėtų 21 amžiuje tokiamis savokomis remtis. Ką aš bandau pasakyti? Reikėtų E, garsiau mums apie tai kalbėti. Su ponia Francis visiškai sutinku, turime apie pilietinės teisės žymiai daugiau kalbėti, būti aktyvesni, remti pilietinių teisių aktyvistus, žmogaus teisų gynėjus. E, turime remti atskirus advokatus, kurių drąsa tenka žavėtis, e, nes yra jų labai daug nukentėjusių dėl to, kad daugelis jų nebeturi net galimybės veikti Kinijoje dėl valdžios spaudimo. Maničiau, kad turime reikalauti, e, kad būtų gyveninti tie dalykai, tuos dalykus, kurie 21 amžiuje, bet jau vakarų pasaulyje yra savaime suprantami. E, mes turime, mes čia galime prisiminti Sovietų sąjungos e, situaciją, kad Helsinkio susitarimu vakarų bendruomenė pareiškė nepritarimą žmogaus teisų ribojimui. Tai buvo labai uh, naudinga. Kinija vėlgi yra iš tikrųjų, dar kartą noriu pabrėžti, unikalus atvejis, atskiras atvejis. Sutinku su kolegė ponė Andrikienė. Yra tiesiog katės laikas kelti šios klausimus ir laikas paskirti specialijų socialinio atstovą santykiams su Tibetu, nes e, iš Tibeto atleimama paskutinė viltis ir paskutinis šansas praktikuoti savo kultūrą, savo religiją ir aš manau, kad tai yra tiesiog neįmanoma situacija 21 amžiuje. Mes turime peržiūrėti savo metodiką bendradarbiavimo su Kinija ir turime bendradarbiauti su Kinija toliau, e, stengdamiesi e, atsižvelgti į pilietinės visuomenės lūkesčius ir jų viltis. Ačiū. Thank you, Mr. Donsky. Ačiū, kolegai Donskiai. Mes diskutuosime tarpusavį dėl to. Kalbėsime apie tai, e, nagrinėdami jūsų pranešimą ar pono Kavalis reportažą, ką ES gali geriau nuveikti žmogaus teisų srityje. Ir tuomet galvosime, kaip tai daryti. Tai apims beje ir Kinija. Nema, nematau daugiau kolegų, kurie prašytų žodžio. Jeigu